Mes chers collègues, la séance. Mėly kolegos, pradedame posėdį. Prašau visų narių susėsti į savo vietas. Matėte darbo atvarkę, jeigu neturite pastabų, darbo atvarkė bus patvirtinta dėl darbo organizacijos šyrit. Tikriausiai prisimenate, kad iki 10 valandos vyksta mūsų komiteto, mokesčių komiteto posėdis. Bus keitimasis nuomonėmis dėl mūsų pranešimo projekto, kurį parengė Mikelis Toreris kartu su šešėliniais pranešėjais, kurie jos susitiko ir dabar reikėtų e, išklausyti jų nuomonės ir pakalbėti apie jų bendrą darbą. Naujas dalykas, to, ką nusprendėme praėjusią savaitę, yra tai, kad pirminkų suinga priemė sprendimą ir vakar balsuojant buvo priimtas sprendimas tai yra organizuoti minisesijos proga 10 valandą balsavimą, svarbu balsavimą dėl komisijos pasiūlymo susijusių su migracijos krize. Mes suderėme su pirmininku Galtieriu ir parlamento, aišku, pirmininku, kad 10 valandą nutrauksime mūsų darbą 15 minučių. Nu, perėsime į plenarinių posėdžių salę. E, Vyks greitas balsavimas, ten yra pasiūlyta keletas e, pakeitimų ir galtinis balsavimas. Po to grįšime vėl į salę ir kalbėsime su pirmininku Junkeriu ir e, komisijos nariu Moskovisi nuo 10.15 skirtingai nuo numatytos 10 valandos anksčiau. Tikiuosi, kad mūsų uh, svečiai sutiks 15 minučių palaukti, kad mes galėtume kad galėtume pusantros valandos, kaip numatyta su jais pasikalbėti. Ir po to vyks bendras, taigi ekonomikos ir ekon komiteto posėdis. Ir tada sustiksime su komisijos nare Vestager. Ir aš paprašiau jos taip pat pratesti e, jos vizitą pas mus 15 minučių, kad galėtume su komisijos nare Vestager viską aptarti. Norėčiau pasveikinti lankytojų grupę, kurią pakvietė mūsų kolega Hermanas Winkleris. Tai yra regioninio parlamento iš Saksonijos žemės nariai, e, CDU partijos nariai. Ar jie yra salėje? Ne, atrodo nėra. Na, tai aš juos pasveikinsiu tada, kai jie ateis. Taigi, daugiau nedelsant, iš karto suteikiu žodį pranešėjui. Pranešėjus prašau kalbėti nedaugiau kaip penkias minutės, o po to šešėlinis pranešėjams skirsime po tris minutės. Eliza. Eu não gostaria de utilizar esta oportunidade. Aš norėčiau naudodamasi progą nekartoti to, kas jau su jumis buvo aptarta, svarstant 7 rugsėjo taks pranešimo projekto, kuris buvo patiktas, aš norėčiau pakalbėti, paminėti 3-4 aspektus. Manau, kad parlamentas dabar privalo iš tiesų e, priimti sprendimus mokesčių politikos rytyje, kurių iš mūsų tikisi piliečiai. Parlamentui čia tenka institucinė atsakomybė ir aš jau prieš savaitę minėjau, kad būtina ją prisiimti, būtinai traukti mokesčių klausimus į savo svarstomą darbo atvarkę ir mūsų piliečiams nepatinka tokia dabartinė padėtis, kai didžią dalį mokesčių sumoka paprasti piliečiai ir smulkus verslas, kai tuo tarpu didėjai tarptautiniai koncernai praktiškai mokesčių nemoka. O valstybės reikalauja iš savo piliečių dar papildomų pastangų tam, kad pasiektų užsibrieštus tikslus, pavyzdžiui, bendros valiutos stabilumo užtikrinimo srityje, taigi kyla natūralūs klausimai, kodėl iš paprastų piliečių tiek daug reikalaujama. O skiriuose valstybės narėse, kuriuose veikia bendra rinka, e, tarptautiniams koncernams yra taikoma skirtinga mokesčių politiką. Tai yra pagristas klausimas, todėl parlamentas turi imtis jo, pradėti įsvarstyti ir tokie e, piliečių lūkesčių reikalavimai yra visiškai, visiškai pagristi, todėl mums reikia skirti pirmenybę šiam klausimui. Manau, kad intensyviai tarpusavę bendradarbiaujant ir bendromis pastangomis ieškant kompromiso. Aš tai noriu padėkoti bendra pranešėjai Michaeliui Toreriui. Mes sugebėjome parengti dokumento tekstą, kuriame yra atspindima ši pusiausvėra. Taigi mano pirmoji žinia kolegoms būtų tokia, kad e, jie prie mūsų siunčiamos žinios taip pat prisijungtų tam, kad ji būtų suvokiama kaip bendras kompromisas tam, kad tarybai galėtume parodyti, kad žengdami šią kryptimį galime pasiekti pažangos ir kad ta pasirinkta kryptis yra teisinga. Dar yra vienas aspektas, kurį norėčiau pabrėžti. Tai yra būtinybė užtikrinti, užsitikrinti pagarbą, institucinę pagarbą mūsų parlamentui, parlamento pirmininkas labai taikliai apie tai buvo užsiminęs. Čia pirmiausia turime omenyje tarptautinių koncernų atskaitomybę, teikiamą informaciją. Koncernai turi prisimti ir savo socialinę atsakomybę. Daugumai šių į tokius raginimus nereaguoja informacijos, kurios e, mes paprašėme pateikti komisijos ir valstybių narių informaciją, e, kurios paprašėme iš e, grupės, kuri atsakinga už Elgesio kodeksą, mes šių informacijų negavome. Ir buvo mums paaiškinta, kad ta informacija yra riboto naudojimo arba slapta, mes negalime taikstyti su tokia situacija, kai mokestiniai klausimai, kurie yra labai svarbus mūsų piliečiams, yra vertinami kaip slapta informacija, su kuria negalime pasidalinti, mm, kuria negalime pasidalinti su atstovais. Taigi pribrendo laikas elgtis nuosekliai, patvirtinami šį dokumento tekstą, tikiuosi, tą ir padarysime, tačiau mes jokių būdų negalime nusileisti daromam politiniam spaudimui, tvirtinant mokestinę darbo atvarkę. Tos įmonės, kurios atsisakė atsiųsti savo atstovus pas mus, yra pakankamai žinomos, turinčios e, pakankamai e, garsius vardus - Amazon, Bush, Barclays, Coca-Cola, Fiat, Chrysler, mm, Google, HSBC, IKEA, McDonald's, Philip Morris, Walmart, kai kurių didžiųjų įmonių atstovai atsiuntė mm, savo atstovus su mumis pasikalbėti, pavyzdžiui, BNP Pariba, bankas, dar kelios. Ir parlamentas laikosi pakankamai atviros pozicijos, mūsų komitetas Taip pat ragina komisiją paraginti įmonės, kad jos atvyktų su mumis pasidalinti savo turimą informaciją. Manau, kad tą spaudimą turėtume daryti ir e, toliau ir skatinti institucijų tarpusavio pagarbą, nustačius labai aiškias taisyklės, e, dirbti šį darbą toliau, turint omenyje, kad politiniai iššūkiai, su kuriais mes susidurime, yra pakankamai rimti, <clears throat> nes tik tokiu būdu mes sugebėsime toliau kurti bendrą rinką. Ačiū Michaeliui Toreriui žodis. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Jeigu pažvelgtume atgal į mūsų nueitą kelią, tai galėtume pamatytume, kad jis iš tiesų buvo pakankamai duobėtas ir akmenuotas dar tuo metu, kai buvo rengiamas pranešimas savo iniciatyvą su kolega Mesiu ir Šmitu, mes jau minėjome, kad norime apsilankyti ne vienoje šalyje, ne tik Luksemburgai ir aš to daugiausiai reikalavau ir tuos e, pasiūlymus e, pateikiau taip pat raštu, raginamas apsilankyti Junktinėje karalystėje, Airijoje, Niderlanduose, Belgijoje ir Šveicarijoje bendromis pastangomis ir už tai noriu padėkoti pranešėjui bei bendra, pirmininkui bei bendra pranešėjams. Tikrai sukūrėme pakankamai ilgą kelią. Mūsų apsilankymai atskirose šalyse buvo labai svarbus. Šitų šalių parlamentų ekspertų išgirdome daug vertingos informacijos ir jie patvirtino, kad kai kurios valstybės sąmoningai yra pasitelkusios tam tikrus lengvatinius mokesčių režimus tam, kad prisiviliotų stambiosius koncernus pas save. Ir mums buvo ant stalo padėti faktai apie tam tikras mokestinės spragas. Vienas klausimas, kurio nesugebėjome išsiaiškinti savo komitetį, tai yra politinės atsakomybės klausimas, klausimas, ar tos spragos atsirado dėl aplaidumo, dėl neapsižiūrėjimo, nes e, nacionalinės mokesčių tarnybos daugiausiai e, vadovavosi savo šalių interesais. Ir e, po to jau tos mokestinės pragos buvo aptiktos aukštos kvalifikacijos mokesčių patarėjų kurios, kurie yra brangiai apmokami tarptautinių koncernų ir būtent dėl to, kurie didėjai koncernai sugebėdavo sumažinti savo mokesčių naštą iki nulio arba vieno procento. Ar čia iš tiesų politikai ir suinteresuoti veikėjai sąmoningai palikdavo tokias mokestinės spragas tam, kad jomis būtų galima pasinaudoti, kitaip tariant, ar čia buvo uh, E, piktybiškai, tikslingai piknaudžiaujama susiformavusi sistema. Šios aplinkybės nesu, nesugebėjome išsiaiškinti lankydamėsi. Minėtose šalise tikiuosi, kad busimosiose diskusijose atsakymus šios klausimus gausime. Taip pat noriu pasakyti, kad visuomet laikiausi nuomonės, kad būtina mums suteikti ir būtina pareikalauti, kad mums būtų suteikti visi dokumentai, kurie reikalingi mūsų darbui. Tuo tarpu jos institucijos turi išsiaiškinti ir mums galima pateikti tuos dokumentus. Ir dar kartą noriu aiškiai pabrėžti, kad negalima taikstytis tokia padėtimi, kai vienos institucijos, pavyzdžiui, komisija turi tam tikrus dokumentus, su kuriais neleidžia susipažinti demokratiškai išrinktos kitos institucijos, tai ir Europos parlamento atstovams. Kaip galime užtikrinti demokratinę ES institucijų kontrolę, jeigu mums nesudaromos sąlygos susipažinti su visais dokumentais, kurie reikalingi Europos parlamento darbui. Ir turime bendrai e, susitarus visoms frakcijoms ir tą jau esame visų frakcijų vardu e, pranešę Europos parlamento pirmininkui, pareikalauti, kad mums būtų sudaromas sąlygos susipažinti su šiais dokumentais. Aš manau, kad mūsų komiteto darbas turėtų būti tęsiamas, nesvarbu, kokią formą pasirinktume. Tai nereiškia, kad turėtume nukelti pranešimo tvirtinimą. Jį dabar turėtume patvirtinti ir priimti, nes šio pranešimo <clears throat> poveikis tikrai nebus pakankamai svarus, jeigu dabar balsavimo dėl nukelsime dar paskutinis sakinys dėl mūsų santykių su tarptautiniais koncernais, aš manau, kad toks elgesys reiškia <clears throat> labai e, nerimtą požiūrį arba netgi tam tikrą paniekinimą Europos parlamento, kuomet mūsų kviečiami tarptautinių koncernų atstovai neatvyksta į Europos parlamento posėdžius. E, taip kaip elgesi Ikėja, pavyzdžiui, vietoj. E, tačiau e, jų lobistai aktyviai dalyvauja mūsų posėdžiuose, kuriuose svarstami mokesčių klausimai. Tokios įmonės, kurios atsisako atsiųsti savo stovus į susitikimus su mumis, turėtų būti įtrauktos į juodą į sąrašą. Ačiū. Ah, euh, euh Ačiū norėčiau Jūs informuoti, kad po priimtų sprendimų per paskutinį koordinatorių posėdį prieš dvi dienas aš parašiau laišką, e, kurio, kurio kopiją gavote ar gausite. Parašiau laišką šį parlamento pirmininkui, prašydamas e, ar klausdamas, klausdamas e, kad įmonių atstovams kurie neatsakė mūsų e, kvietimą atvykti į parlamentą, kad leidimas jiems patekti į parlamentą būtų panaikintas. Be to, koordinatoriai norėjo, kad mes atkreiptume Konstitucinių reikalų komiteto dėmesį į tai, kad būtina mm, derantis dėl tarp institucinio sustarimo tarp parlamento ir komisijos dėl e, lobistų registro numatyti sankcijas, kurios iš tikrųjų dabar nėra numatytos tokiems atvejams, kuomet įmonių ar kitų organizacijų ar atskiri asmenys, kurie yra e, kviečiami atvykti į parlamento organus, jeigu jie atsako į tokį kvietimą. Ir e, aš e, jūs informuosiu vėliau apie tai, kaip e, vyks šis, šios darybos. Toliau, e, šiandien prašė Danuta Hübner, prašom, trys minutės. Uh, thank you, Alan. I would like to support uh, the political lines. Norėčiau pritarti tai politiniai linijai, kurią siūlo abu uh, pranešėjai ir jūs, ponia pirmininkė. Ir taip pat noriu pasakyti, kad artėjame prie to laiko, kai mes turėtume jau užsitikrinti didžiąją parlamento narių balsų daugumą balsuojant už šį pranešimą. Taip pat norėčiau paminėti keletą esminių klausimų, apie kuriuos nekalbėjau, kai pirmą kartą keitėmis nuomonėmis. Ir pradėsiu nuo skaidrumo, nes tai svarbiausias mūsų misijos elementas. Visi su tuo sutiks. Taip pat noriu pasakyti, kad mums iš tiesų reikia gerai apgalvoto skaidrumo, nes be to optimizuoti savo veiksmų ir situacijos negalėsime. Dar kitas dalykas, kad tikrai daugelis nenorėtų, jog ES, ES būtų pernelyg harmonizuojama mokesčių sritis. Tikrai daugelis to nepageidautų. Taigi tokie, tokios yra mano dvi pastabos. Dabar dėl ataskaitos apie kiekvieną valstybę narą. Šiuo atveju, manau, kad reikia deramai įvertinti uh, mokesčių administratoriams tenkančią darbo naštą pasikeitimų atveju ir tikiuosi, kad į tai bus atkreiptas dėmesys, bet taip pat turėtume pagalvoti ir apie tai, kad e, nemažai verslininkų veikiančių Europoje savo verslą organizuoja taip, kad veikia ir kitose rinkose. Todėl e, įmonių bendrovės teikia savo dukterinės įmonas. Ir e, kai rengiamos ataskaitos apie kiekvieną valstybę narę, tai mes turime paprašyti, kad į šį faktą būtų atsižvelgta ir kad būtų atsižvelgta į tam tikrą standartą, kuris leistų geriau susitvarkyti. O dėl tų, kurie nutekina informaciją, nebūtinai jiems reikia suteikti uh, specialiąją apsaugą. E, būtina, kad informuotos būtų mokesčių administracijos apie netinkamą elgesį, bet lygiai taip pat tie, kurie informuoja mokesčių administracijas, turi turėti teisę gauti apsaugą. Ne visada įmanoma apie viską skelbti viešai. Ir labai esu patenkinta, kad apie tai kalbama pranešime. Taip pat pranešime paliestas ir ginčių sprendimo klausimas ir tikiuosi, kad galėsime kreiptis į EBPO, kad būtų parengta bendra tarptautinė arbitražo, kurios sprendimai privalomi sistema. Ačiū. Ačiū, Danutė. Ponas Meseršmit. Ačiū, ponė pirmininkė pačioje pradžioje noriu labai trumpai pasakyti dėl batch. Aš manau, kad tai bus visiškai bereikalingas pastangų išvaistimas. Dauguma, kurie atvyksta svečiais į mūsų parlamentą, ir taip atvyksta, bet geriausiai gal būtų paskelbti tuos, kurie a, nenori su mumis susitikti sugėdinti juos. Aišku, gal tai ir um, dėl to mūsų institucija taps pajaukos objektu. Nebijotinai, kad konstitucinės diskusijos vyks um, Afgan komitete, bet nėra jokio teisinio pagrindo, kad mes tokią priemonę galėtume pasinaudoti kaip baučiamąją priemonę, kaip bausme. Dabar dėl pranešimo. Trūksta man kai kurių dalykų dėl ir pagrindinis dalykas, apie kurį nekalbama, tai kas yra agresyvus mokesčių planavimas. Aš kalbėjausi su daugeliu, nes mokesčius planuoja taip, kaip planuoja ir kitas gyvenimo pusės. Dėl ko mes sutarėme, kad mokesčių vengimas ir agresyvus mokesčių planavimas – jiems turi būti užkirstas kelias. Bet ką reiškia agresyvus mokesčių planavimas? Taip mes atpažįstame šį reiškinį, tačiau gal reikėtų jį apibriežti. Antra, kiek prisimenu, kai prasidėjo visas šitas dalykas, Lux Lake ir kiti kilo daug diskusijų ir be jo buvo pranešimas renktas tą temą tai buvo kalbama apie potencialų valstybės pagalbos pažeidimą ir mokesčių sistemos panaudojimą tam, kad kažkuri įmonė dalyvaujantį konkurse išloštų, kad būtų tarp jų kryžminės um, vėliau subsidijavimas. Ir tai yra labai esminis klausimas, bet pranešime jam skirta nedaug dėmesio. O kodėl? todėl kad pranešėjas padarė išvadą, jog nėra valstybės pagalbos taisyklių pažeidimo arba galimybė, kad jos bus pažeistos, yra nedidelė. Maničiau, reikia grįžti prie šito klausimo. Ir paskutinė mano pastaba. Aš vis dar pasigendu vieno dalyko. O kaip yra su ekstra jurisdikcijų klausimu? Galima persiregistruoti į Liuksem, Liuksemburgę, JAV, Lichtensteinė ar kažkur kitur, jeigu verslo netenkina jo veikimo valstybės narės mokesčių sistema. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Jūs labai svarbius klausimus iškėlėte. Toliau Fabio Demazai. Ačiū. Ačiū, manau, kad nuo pat pradžių mes turime čia kalbėti apie nemalonę tiesą. Tiesa, tai reiškia, kad mes nesugebėjome pasinaudoti sutiktais įgaliojimais, ne dėl to, kad tingėjome dirbti, dėl to, kad komisija taryba valstybės narės nesutikė mums reikalingų dokumentų. Nežinau, ar pan Junkeris, ar ponė Vestager galėtų paaiškinti e, visuomeniai, kodėl taip atsitiko, aš to negaliu paaiškinti ir to nedarysiu. Kalbant apie įmonę elgesį, jau buvo uh, apie jas minėta ir mm, tikrai negalime taiksti su tokia situacija, kai kies atstovai atvyksta į mūsų posėdį, o po to e, suorganizuoja parlamento patalpose prieimimą, kuriame mm, vaišina e, švediškais kukuliais. Taigi, aš manau, kad e, čia reikėtų laikytis paprastų taisyklių, jeigu kas nors e, svečias e, jūsų namuose elgesi netinkamai, tai reikia jį išprašyti lauk ir aš manau, kad su Ikėja šiuo atveju e, taip ir reikėjo pasielgti. Tai, taigi čia aš norėčiau taip pat naudojams progą paprieštrauti kolegos Mesešmito mintims. Na, turint omenyje, kad mes nesugebėjom pasinaudoti savo galiojimais, tai turėtume juos arba pratesti, arba uh, tyrimo komisiją įsteigti. Kalbant apie tai, kad šiame pranešime yra pakankamai sumiai paaiškinama situacija, tai vertintina teigiamai. Tačiau e, manau, kad tuos pačius reikalavimus ir principus, kuriuos taikome įmonių atžvilgių, turėtume taikyti, pavyzdžiui, ir auditorių atžvilgių, tokių kaip e, PricewaterhouseCoopers. Ir e, manau, kad e, Taip pat pakankamai svarbios temos yra bendra pelno mokesčių bazė įmonė ir mes turėtume susitarti dėl tam tikros bendros formulės. Taip pat konsolidavimas neturėtų vykti taip, kaip dabar yra numatyta, kai uh, jį galima atlikti tuomet, kai įmonės savo pelną jau perkelia į užsienį. Klausimas susijęs su pasikeitimu informacija yra ypatingai svarbus. Ekspertai patvirtino, kad būtų labai paprasta, nesudėtinga užtikrinti skaidrų pasikeitimą informaciją, neatskleidžiant verslo paslapčių. Todėl mes ir toliau reikalausime, kad atitinkama informacija būtų viešinama, nepaisant to, kad finansų ministrai tam priešinosi, nes tai buvo naudinga jų šalims. Taip pat manau, kad ta raudonoji linija, kuri mums yra labai aiškiai susijusi su akcininkų, dalininkų direktyvos nuostatomis. <clears throat> Todėl pritariu Danutai Hübner dėl būtinybės apsaugoti akcininkus ir taip pat uh, būtina numatyti, kalbant apie tuos maksimaliaus dydžio mokesčius, tai e, remiantis LuxLeaks skandalu reikėtų juos patvirtinti Europoje. Filip Lambert. Manau, kad mūsų pranešėjai pademonstravo, kad įmanoma parengti pranešimą, kuris būtų ambicingas, e, turėtų daug e, svarbių aspektų ir kad būtų galima sutarti tarp partinių pagrindų. Ir bent jau mes norime taip elgtis, kaip pavyzdžiui Marian Tyson buvo parengusi pranešimą per praėjusią kadenciją. Todėl aš manau, kad tai yra įmanoma, reikia išlaikyti esmę ir siekius ir užtikrinti didelę daugumą. Dabar dėl proceso. dėl įmonių atsakomybės, e, kurios atsisako pas mus atvykti, jeigu kviečiamos yra. Jeigu jos nenori pas mus atvykti, tai galiu taip ir daryti. Mes e, galime jūs su jais ir nesutikrinėti. Na, o kai dėl teisės gauti dokumentus, mes įsteigėme šį komitetą būtent tokiu pagrindu, kaip padarėme, e, ne specialų komitetą, tai yra specialų komitetą, o ne tyrimo komitetą, kuris turi mažiau teisų. Ir dabar mes turime užtikrinti, kad mes su mumis nebūtų elgiamas e, su tam tikra panika, ką kartais juntame iš kai kurių valstybių narių, iš tarybos ir, man atrodo, šiek tiek ir iš komisijos pusės. E, toks požiūris, man atrodo, yra visiškai netinkamas. Manau, kad turime rengti pranešimą toliau, neturime atidėlioti, turime parengti ambicingus pasiūlymus dėl atsakomybės paskirstimo ir procesų, kurios naudoja verslas išvengti mokesčių supratimą. Tačiau tam mums reikia gauti atitinkamus dokumentus. Tai susiję ne tik su institucijos orumu, bet yra tiesiogiai susijęs su mūsų sugebėjimu įgyvendinti mūsų užduotis. Turime būti griežtesni. Ir turime pratesti komiteto e, darbą, kol gausime tuos dokumentus. Aš nekartosiu visų mūsų pasiūlymų pranešime, apie tai jau esu kalbėjęs e, ne kartą. Manau, kad turime pereiti nuo mokesčių e, konkurencijos prie mokestinio bendradarbiavimo. Ir turime geriau saugoti informatorius. Nepamirškime, kad čia esame dėl to, kad kai kurie drąsų žmonės prisėmė atsakomybę ir dabar e, turi, turi pakelti tas pasakmes, kai jie yra paduoti į teismą. E, verslas jiems neleidžia tai ramiai gyventi. Taigi, e, Tiek mano pastabų. Ačiū, kolega. Turėsime dar uh, progų detaliau apie tuos dalykus kalbėti, o dabar RDD frakcijos vardu ponas Marko Zeni. Ačiū, pirmininkė. Na, dėl procedūros labai trumpai norėčiau pakartoti kai kuriuos aspektus išsakytus kitų kolegų. Žinoma, mūsų komitetas ir kaip bet kokia demokratiškai rinkta institucija turime reaguoti ir turime suprasti išoriniam pasauliui, kaip sunku mums yra dirbti. Šios problemos atsirado ne dėl išorinių veiksnių, na, pavyzdžiui, tarp nacionalinių bendrovių. Mes negalime priversti jų ateiti pas mus bet ir dėl problemų kylančių iš e, Europos institucijų pusės ar valstybių narių. Daugeliu atveju jos tiesiog neleidžia mums e, dirbti mūsų darbą. Ir aš manau, kad tai yra e, dėl to, kad kai, kuria, kai kurių veiksmų imasi kai kurios politinės frakcijos. Na, kalbant apie tarpnacionalinės bendrovės, mes neturime teisinio pagrindo priversti jas ateiti ar atsiųsti savo uh, atstovus čia, tačiau galbūt yra teisė tų veiksmų, kurie gal bent simboliškai, politinė prasme kažką pademonstruotų, kad mes, būtent, kad mes esame rimtas komitetas, dirbame svarbų darbą ir negalite traktuoti mūsų tokiu būdu, turite demonstruoti pagarbą mums. Manau, kad turime imtis e, atitinkamų veiksmų, kalbant e, apie tolesnius veiksmus, mums reikia laikytis terminų, reikia pateikti pranešimą pagal numatytą grafiką, dėl jo balsuoti, tačiau galbūt ir po to galėtų tęstis komiteto darbas, tęsant e, pranešimą svarstymą ar kažkaip jį papildant. Turinys jau buvo aptartas pranešimo keletą kartų, todėl aš e, apie tai trumpai kalbėsiu, paminėsiu svarbiausius dalykus, kurie svarbus mano frakcijai. Pirmiausia, dėl kliučių, su kuriamis susidurėme e, dėl valstybių narių ar kartais komisijos e, veiksmų. Manau, kad pranešime aiškiai reikėtų paminėti politinę atsakomybę dėl to, kas e, vyksta. Manau, kad tai yra būtina. Ir kartu su komisijos atstovais Moskovis ir Junkeriu galėsime apie tai pakalbėti. Na, o dėl likusių dalykų, aišku, teiksime savo pakeitimus ir tikėsime rasti kompromisus tarp na, su visomis politinėmis frakcijomis. Ačiū. Ačiū, kolega. Noriu pasakyti, kad šiuo metu, e, kai kalbama apie finansų ministrus, turbūt žinote, kad mes parašėme laišką pirmininkaujančiai šaliai, Luksemburgų, E, iš pradžių tai buvo Lietuva, dabar tęsime kontaktus su Luksemburgu. De, des 28 États membres pour leur poser un certain nombre de questions. Ir e, taip pat uždavėme klausimus dėl teisės aktų, dėl įmonių apmokestinimo ir administracinės praktikos. Mm, mes atsakė, dar neatsakė Austrija, Bulgarija, Kipras, e, Danija ir Slovenija. Italija mums atsakė šyrit į šios klausimus. Po koordinatorių posėdžio prieš dienas aš kreipiausi į šių šalių ministrus Taigi Italija jau atsakė ir pridėsiu, priminsiu, kad mes e, rugsėjo 22 dieną, kaip mes esame numatę prieš atostogas ir esame atidėję e, posėdį dėl Graikijos krizės vykusios tuo metu, tačiau 22 rugsėjo mes sustiksime su Luksemburgo ministru, kuris yra pirmininkavę tarybai, kuris mums žodžiu atsakys į tuos e, klausimus papildant e, atsakymus raštu ir Vokietijos, Prancūzijos, Italijos ir Ispanijos ministrai taip pat e, bus tenai. Taip pat tikiuosi, kad gausime atsakymę, busime, busime gavę atsakymus iš kitų šalių raštu. Tas posėdis bus viešas, bus transliuojamas internetu. Aš tikiuosi, kad tie klausimai bus papildyti žodžiu. Mortonai, norite pakomentuoti e, humoristiniu būdu, supranta, matant jūsų šypsaną. Nedidelis klausimas dėl e, leidimų. E, lygybės principas, taigi, dėl kaip mes esame nusprendėme dėl bendrovių, kurios neteina į mūsų komiteto posėdžius, ar taip pat reikėtų tokias nuostatas taikyti, taikyti valstybėms, kurios neatsunčia savo atstovų, kai juos kviečiame. Ar nereikėtų pareikalauti, kad jie gražintų, jų ministrai gražintų savo leidimus? C'est également sur le, sur, le, sur le même sujet, Philippe. Oui tuo pačiu klausimu, Filipai? Norėčiau sakyti, ponė Mesešmitė, manau, kad jo pasisakymas yra tipiškas, būdingas tam tikrai politiniai e, šeimai, kuri pastato vieną gretą demokratinės struktūras ir verslą. Lyg tai valstybė būtų tas pats, kas įmonė. Pone Mesiršmitai, aš pats dirbau verslę 22 metus, nežinau, ar jūs taip pat dirbote ir esu demokratas, tačiau manau, kad e, e, turėtų būti tam tikra hierarchija tarp e, demokratinių struktūrų ir verslo, ir verslas turėtų būti pavaldus demokratiniam struktūram, o ne lygiai vertis. Ponas Vesešmitas iš tiesų yra teisus vienu aspektu, sako pirmininkas. Mes esame paskyrę koordinatorių, norim priminti, ir mes nusprendėme kreiptis, kreiptis į Konstitucinio reikalų komitetą, kad pastarasis e, imtųsi mūsų tarpusio santykių su kitomis institucijomis, tam, kad parlamentas iš kitų institucijų galėtų gauti dokumentus, kurie reikalingi jo darbui, kurie pagal e, Ir tai pagal bendrijos teisę turėtų užtikrinti visapusiškai skaidrų institucijų tarpusio bendradarbiavimą. Aš jums siūlau dabar baigti šią E, įdomią filosofinę diskusiją tarp, apie verslo ir valstybės tarpusavio santykį ir dabar noriu steigti žodį ponui Hanemans, kuris turėtų kalbėti NF frakcijos vardu. Jo tačiau nėra salėje, taigi suteiksiu žodį Fabio. Uh, kuris norėjo tarti žodį dėl ką tik vykusios diskusijos. Aš tik norėjau parekomenduoti ponui Messerschmittui, jeigu jis ketina teikti tokį prašymą, e, ir pavyzdžiui Jungtinė karalystė galėtų būti ištremta tam tikrą prasme iš vairių struktūrų dėl nepakankamai teigiamos informacijos, tai mes būtume pasirengę, jeigu tokį prašymą pateiktų dvi minutės, jam skirti ir jį apsvarstyti. Pone Toreriui norėjau užduoti klausimą, jeigu leisite, pane pirmininkė. Jūsų Pone Tori kalboje išgirdau tokias formuluotės, kad valstybės vykdomas, vykdomas nacionalinė mokesčių politika mėgina privilioti verslą į savo šalis. Nes manau, kad neturėtume to kritikuoti, nes tai priklauso valstybių narių kompetencijai įgaliojimams ir mes uh, visi tai pripažįstame. Na, Luksemburgas taikė atitinkamą praktiką taip, kad fiktyviai pritraukdavo įmonės, kurios nevykdydavo gamybos Luksemburgė, o tik tai įsteigdavo savo atstovybės. Ir turėtume atskirti tokią padėtį nuo e, padėties kitose valstybėse, kai kai kurios valstybės narės, kitos valstybės narės sudaro uh, verslo įmonėms sąlygas vystyti gamybą savo šalyje ir mokėti tinkamus mokesčius. Mes visi laikomės principo ir pripažįstame, kad mokesčiai turėtų būti mokami ten, kur yra vykdomas verslas, kur yra vykdoma gamyba. Ir manau, kad šiame prašyme labai aiškiai turėtume atskirti šios du dalykus. Pirmininkas, ačiū. Mums liko dar maždaug 10 minučių, taigi dabar prašau pranešėjų apibendrinti diskusiją. Pirmiausia, žodis Michaeliui, kadangi jo pavardė buvo paminėta po to Eliza. Taigi, Michaeliui, trumpai. Labai ačiū, pane pirmininkė. Norėčiau apsiriboti atsakydamas į vieną klausimą, kuris man tiesiogiai buvo užduotas. Iš tiesų, vienas iš komiteto darbo rezultatų yra tos aptiktos spragos, apie kurias kalba ekspertai, kurios atsiranda e, pasitelkus skirtingas e, valstybių narių mokesčių sistemas. Ir čia kalba neina apie tai, ar nacionaliniai mokesčių įstatymai yra geri ar blogi, tačiau jeigu mes nenorime, kad e, kai kurios išradingos verslo struktūros, kurios gali sauliaisti pasisamdyti brangiai kainuojančius mokesčių patarėjus, galėtų beveik visiškai išvengti mokesčių, o kitos, kurios negali pasisamdyti šių patarėjų, turėtų tuos mokesčius už tas pirmasis sumokėti. Tai aš manau, kad tokia padėtis nėra sąžininga, taip yra iškraipama konkurencija Pirmiausiai dėl to, kad ES veikia bendra rinka ir todėl pas mus padėtis yra kitokia nei bendrai ABPO kontekste, kadangi e, bendroje rinkoje yra užtikrinamas laisvas e, kapitalo judėjimas, todėl valstybės narės paškai neturi galimybės apmokestinti sukūriamą vertę ten, kur ji yra sukūriama. Ir todėl manau, kad, e, kaip ir siūlo abu pranešėjai, šią situaciją būtina taisyti. Ačiū, Elizė Žodis. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu uh, penso que este debate foi útil, foi interessante. Ačiū, pane pirmininkė svarbiausia išvada, kurią galiu padaryti, yra štai kokia. Esama pakankamai medžiagos, kad galėtume susitarti. Manau, kad dauguma politinių frakcijų pasiūlymus pritarė, todėl noriu jūs kreiptis, ragindama, aišku, gerbti atskirų frakcijų pozicijų skirtumus, tačiau bendromis pastangomis turėtume pritarti svarbiausiams pasiūlymams, tą jau anksčiau esame darę ir sugebėjome parodyti, kad galime veikti iš vien. Todėl labai svarbu, kad parlamentas galėtų patvirtinti vieningą, tvirtą poziciją, kurią būtų galima pristatyti Europos piliečiams, siekiant, kad ši pozicija pakeistų Europinę darbo atvarkę. ES projektas dar nėra baigtas kurti. Manau, kad mums reikia naujo postumio, reikia papildomų ramščių statant šį projektą, papildomų kertinių akmenų. Jūs kalbėjote apie laisvą kapitalo judėjimą. Tikrai negalime leisti kad e, didžią dalį mokesčių ir toliau sumokėtų smulkusis verslas, kuris neturi galimybės pasinaudoti tą galimybę konkuruoti mokesčių srityje. Būtina užtikrinti santykinį teisingumą, be kurio negali veikti demokratija. Todėl parlamentas turi atlikti savo funkciją. Mes privalome rasti sustarti dėl aspektų, kurie mus vienijo, o ir e, pasiūsti tą būtiną politinį signalą kitoms institucijoms, kad jos imtųsi tolesnių reikalingų veiksmų. To aš iš mūsų tikiuosi. Mes, pranešėjai, laikomės skirtingų politinių nuomonių, tačiau sugebėjome jas atidėti į šalį tam, kad e, sustartume dėl bendro plataus pagrindo Europos parlamente tam, kad pasiektume visos ES mastu mums reikalingų tikslų. Ačiū, sako pirmininkas, daugiau nėra norinčių kalbėti, puiku, taigi dabar siūlau paskelbti mūsų posėdžio pertrauką ir po balsavimo sugrįžti į šią salę kuo greičiau tam, kad galėtų vykti numatyti klausimai. Dabar pertrauka.